galėtume pereiti prie kito mūsų posėdžio. Aš turiu kelias pranešimus ir tam reikės šiek tiek laiko ir po to galėsime pradėti balsuoti. Pirmiausia, dėl darbo tvarkės. Prie penkto punkto mes pridėsime taip pat punktą dėl organinių taršalų. E, Triešalės dėrybos vyko antradienį. Gerai, toliau, jeigu nėra jokių prieštaravimų, e, laikysime darbo atvarkę patvirtintą. Tarp jums uždalintų dokumentų jūs rasite ir NV komiteto delegacijos, e, kurie lankėsi pasaulinėme klimato veiksmų aukšto lygio susitikime rugsėjo 12-14 dienomis San Franciske ataskaitą. Šis susitikimas įvyko e, Kalifornijos gubernatoriaus Jerry Brown iniciatyva ir jis yra skirtas tam, kad galima būtų pasaulinio nacionalinių ir virš nacionalinių ligmenimis prisimti daugiau įsipareigojimų rengintis COP24 Katovicuose. Toliau, mūsų susitikimas, kuris turėjo vykti sausio 10 dieną, e, bus panaikintas. Toliau, kaip ir buvo jau paskelbta, neįlinės Agri ir ITRE komitetų posėdis, kuriame bus kalbama apie miškus ir kuriame dalyvaus komisijos narys ponas Hoganas įvyks Strasbūrė sausio 14 dieną ir prisidės 19 val. Šiandien yra verčiama 20 kalbų. Šis posėdis yra transliuojamas internetu, o visi šiam posėdžiui reikalingi dokumentai yra mūsų tinklalapyje. Toliau. turėtume patvirtinti spalio 25 dienos posėdžio protokolą. Jei jūs neturite jokių pastabų, laikysime tuomet tą protokolą patvirtintų. Toliau, ta, vykstančios tarp institucinės dėrybos. Keturis dalykus aš norėčiau Jums pasakyti. Pirmiausia, spiritinių gėrimų ženklinimas. Trečiasis treš, neformalus e, trilogas įvyko e, lapkričio 27 dieną po to, kai labai temtai dirbome, džiaugiuosi, galiu, galiu Jums pasakyti, kad susitarta dėl laikino politinio susitarimo, dėl visų politinių paminėto pasiūlymo aspektų. Diskusijos metu mes kalbėjome apie tris dokumentų rinkinius, kurie dar buvo nagrinėjami. Ir šis e, lai, e, toks preliminarus susitarimas bus pateiktas e, specialiam Žemės ūkio komitetui tvirtinti. Komiteto posėdis vyks gruodžio 10 dieną. Ir mūsų komitete mes balsuosime dėl šio dokumento sausio mėnesį. Ir taip pat, pat pranešime, komisija turėtų pranešti apie naujas nuostatas techninių kliūčių komitetui, kuris veikia. Da, PPO. Toliau, plastiko gaminiai. Pastarasis posėdis vyko lapkričio 28 dieną ir mums pavyko susitarti e, dėl pirmojo ir dešimtojo straipsnių bei dėl kai kurių apibriešių. Pirmininkauti šalis e, pabrėžė, kad daroma yra pažanga dėl tabako filtrų perdirbto e, gėrimų butelių turinio, e, žvejybos įrangos ir dėl polisterininio putplašio. Tam, kad galime būtų e, pasirengti geriau diskusijoms, mes taip pat pateikime savo galimus kompromisus dėl penkto straipsnio, dėl rinkos apibriešių ir dėl e, vartojimo mažinimo priemonių. Toliau daug pažangos buvo padaryta, nagrinėjant penktąją straipsnį, tai yra ta, kuris susijęs yra su, su rinkos apribojimais ir su priedu B. Mes su, nusprendėme praplėsti polistereninio putplašio gaminių kategorijų sąrašą, tai yra tie gaminiai, kuriuos reikės uždrausti, ir toliau susitrėmė siekti kompromisu dėl dėl okso, digrai, okso, dėl plastikinių podelių. Toliau. Automobiliai. Trečiosios e, tarp institucinės darybos vyko gruodžio ketvirtą dieną, tai yra antradienį. Ir uh, mes susitarėme dėl kai kurių dalykų, dėl uh, uh, WLTP matavimų, automobilių ir furgonų žymėjimo, dėl regla, re, reglamento e, tikslų pirmajame straipsnėje, dėl taikymo srities N1 automobilių antrajame straipsnėje. Ir taip pat susitrėmė dėl konstatuojamų dalių, kuriuose kalbama apie klimatą. Mes apsikeitėme kompromisiniais pasiūlymais e, dėl e, kūro vartojimo matavimo, dėl atitikties, e, eksploatuojamo automobilio atitikties tikrinimo, dėl e, viso eksploatavimo ciklo analizės ir ekologinių inovacijų. Tačiau mums nepavyko susitarti dėl pagrindinių dalykų, dėl tikslų ir dėl netaršių automo, netaršiems, netaršiems automobiliams taikomų paskatų uh, mūsų nuomonės dar labai skiriasi. Taryba nenorėjo daryti jokių nuolaidų, todėl mes nekantrai laukiame kito mūsų posėdžio, kuris turėtų įvykti gruodžio 10 dieną Strasbūrį ir ko gero jis prasidės 9 val. vakare. Ir paskutinis dalykas, vadinamieji POPS, tai yra uh, atsparus organiniai uh, taršalai. Uh, Pastarasis darybininkų grupės susitikimas įvyko gruodžio ketvirtą dieną ir mes susitarėme dėl naujų ECA Europos cheminio medžiagų agentūros užduočių. Tačiau svarbiausias, svarbiausias politinės klausimas susijęs su priedų keitimo priemonėmis, nes taryba siūlo pakeisti deleguotosios aktus pagal įprastinį teisėkuros procedūrą ir kad tie pakeitimai turėtų būti taikomi pirmam ar antram priedams. Ir taip pat jis siūlo išbraukti koncentracijos ribas nurodytas ketvirtame ir penktame prieduose. Europos parlamentas išsakė savo nepasitenkinimą dėl tarybos pozicijos, komisija išsakė savo susirūpinimą ir iš esmės komisija pritarė parlamento pozicijai šiuo klausimu. Taigi, tokiomis aplinkybėmis Europos dėrybininkai pasakė, kad jie yra pasiruošę e, dalyvauti antrame ir gal paskutinė, paskutinėme trišalių darybų posėdį, kuris galėtų vykti gruodžio 18 dieną, su tą sąlyga, kad e, e, taryba elgsis lankščiau. Ir kai kurie elementai šio pasiūlymo bus nagrinėjami techniniu lygmeniu. Gerai, o dabar galime pereiti prie balsavimo. Balsavimas bus elektroninis. Taigi aš tikiuosi, kad jūs jau pasiruošė savo balsavimo korteles. ir pirmiausia balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl pranešimų dėl reglamento dėl gyvūnų apsaugos, juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo. Pirmasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Javor... Pone Javor, gal jūs galėtumėt vat, štai čia atsisėsti? Taip, nes man taip e, neaišku iš tikrųjų, kam jūs priklausot. Dėkoju. Na kągi, toliau. Ne, ne, jokių problemų. Aš iš tikrųjų da, noriu pasodinti jį da, uh, e, į geresnę vietą. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktasis toliau, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Penkioliktas pakeitimas balsuojam elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šešioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimtasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt antrasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimt trečiasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt ketvirtasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt penktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime gerai. 52 pakeitimas. Gerai, pasitikrinkime, prašau balsuoti. What's going on? Okay. I opened the time. You opened the time. Mm. Quick. and it is uh, closed. And it is reject. Atmestas. 53 toliau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 64. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 66. Kas už? A, norite, kad pasitikrintume. Gerai, gerai, tuomet tikriname elektroniniu balsu, balsu būdu balsuojame dėl 64 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 66. Kas už?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 kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 114. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 127 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku man buvo. Tuomet teks balsuoti elektroniniu būdu, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Aš laukiu savo balsavimo kortelės. Ar jūs už ar prieš? Už. Patvirtinta. 130. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 132. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas keturiasdešimtasis, kas už, kas prieš, Susilaikę. Pasitikrinkime. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 142. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 143. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 144 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 144 pakeitimas. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 146. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 147. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 149. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 150. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 151. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 152. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 154. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 156. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Žalėja? Patvirtinta. 157. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 159, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, todėl prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Now we are voting on a draft opinion uh, on establishing. Jau balsuojame dėl nuomonės, dėl uh, bendrosios rinkos įmonių, įskaitant mažas vidutinio dydžio įmonės konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimo. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 81. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 86. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 82. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 84. Balsavimas dėl kelių pakeitimų kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 85. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 89 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 90 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 91 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 92 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 7 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 93. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. FDD, kaip jūs balsuote? Gerai, pasitikrinkime. 93. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 94. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta 95, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 96 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 97 kas už, kas prieš, susilaikė, Aldė už, už visą frakciją už, tuomet patvirtinta 98 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 99 kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Šimtas pirmasis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Šimtas pirmasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintasis toliau. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 102. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 102. pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis toliau, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 103 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Alde prieš? Gerai, tuomet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. A. Atmesta. 17. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 20. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta, dabar antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Closed. It... Balsavimas baigtas, patvirtinta. 21. A, dėl jo nereikia balsuoti. Tuomet pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. AKR frakcija patvirtinta. Bet pasitikrinkime. Leščiak. Klaust. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 33. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 35. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 36. Kas už, kas prieš, susilaikė. Dar kartą, 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 41. Kas už, kas prieš susilaikė? Atmesta. 43. Kas už, kas prieš susilaikė? Atmesta. 47. Kas už, kas prieš susilaikė? Atmesta. 50. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 60. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 61. pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 62. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 63. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 66. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 67. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 68. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas ir šis dokumentas yra patvirtintas. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto pasiūlymo dėl Europos e, žaliųjų miestų metų Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 65 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 68 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 69 už, prieš, susilaiko, atmesta. 71 už, prieš, susilaiko. Žalieji balsuoja už ar prieš. Atsiprašau, pabandykime patikrinti elektroniškai dėl 71-ojo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 76 už prieš susilaiko atmesta. 74 už prieš susilaiko patvirtinta. 75 už prieš susilaiko patvirtinta. 80 už prieš susilaiko atmesta. 77 už prieš susilaiko patvirtinta. 78 už prieš susilaiko patvirtinta. 79 už prieš susilaiko patvirtinta. 81 už prieš susilaiko patvirtinta. 82 už prieš susilaiko Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 83 už prieš susilaiko. Patvirtinta 84 už prieš susilaiko atmesta. 86 už prieš susilaiko patvirtinta. 87 už prieš susilaiko patvirtinta. 88 už prieš susilaiko patvirtinta. 89 už prieš susilaiko patvirtinta. 90 už prieš susilaiko patvirtinta. 21 už prieš susilaiko atmesta. 92 už prieš susilaiko patvirtinta. 93 už prieš susilaiko patvirtinta. 10 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 98 už prieš susilaiko patvirtinta. Patvirtinta. Antras už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, tvirtinta. Devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 17. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 18. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 21. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 30. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 32. Už, prieš, susilaiko. Ar socialistai prieš? Už. Tada priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 41. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. 45 už, prieš, susilaiko, atmesta. 46 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 47 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 48 už, prieš, susilaiko, atmesta. 49 už prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 50 už prieš susilaiko pasitikrinkime. žaliųjų balsavimas nėra. Ir liberalų taip pat pakankamai aiškus. Jūs klaidinote vieni kitus. Balsavimas baigtas. Atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 52 už, prieš, susilaiko, atmesta. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 58 už, prieš, susilaiko atmesta. Žodinis e, pakeitimas 56 pakeitimo, ar kas nors prieštarauja. Tuomet balsuojam dėl 56 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko patvirtinta. 59. 58 buvo atmestas, 57 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 59 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 60 už, prieš, pasitikrinkime. Pasavimas baigtas. Atmesta. Ir e, galutinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. This concludes the votes. Ah, and we concluded the votes. <laughs> no other votes. Okay. Daugiau balsavimų nebeliko. Periname prie diskusijų, bet padarykime poros minučių pertrauką, kad apsispręstume, ar norite likti ar išeiti. What is, uh, what... Okay, if you wanna... Galbūt jau galėtumėte susėsti. Kreipiuosi tuos, kurie ketina likti. O jeigu nenorite likti salėje, tai pokalbius perkelkite už salės ribų. Dėkoju jums Dabar kalbėsime apie taisyklės paramos strateginiams planams, kuriuos renks valstybės narės pagal bendrąją žemės ūkio politiką. Tai vadinami BŽUP strateginiai planai. Pranešės mūsų yra ponas Levija. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, ponia pirmininkė. E Birželio pirmą dieną Europos komisija pateikė reglamento dėl BŽUP strateginių planų reglamentą. Ten yra apjungiami du ramščiai vienoje priemonėje. Tuo būdu yra įtvirtinamas naujas modelis, kuris, e, kuriame fiksuojami nauji tikslai, nauji politiniai tikslai, e, kovos su klimatu, klimato kaita, srityje ir aplinkosaugos srityje. Taip pat yra specifinių tikslų, kurie pagal kompetencijos rytį tenka mūsų komitetui ir yra susiję su klimato e, kaita, su tvariu vystimusi, racionaliu e, gamtos išteklių naudojimu, rušių įvairovę. Siekiant e, gerinti padėtį žemės ūkio sektoriuje, galvojant apie tvarumą, apie visuomenės sveikatą bei e, gyvūnų gerovę. Kaip jūs e, žinote, šituo klausimu mes e, kreipiamės į pirmininkų sueigą, nes esame asociuotas komitetas ir pagal 54 straipsnį E, čia kalba sukasi apie pasidalytą kompetenciją su e, kitais komitetais ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tas rytis, kurios tenka mūsų kompetencijai. Pirmiausiai, dėl 54 straipsnio keletas komentarų teoriškai Čia kalba sukasi apie pasidarytą kompetenciją, tačiau Agri komitetas nesuteikė mums tokios galimybės, mes nedalyvavome ir nebuvome kviesti į komisijos klausimus, į e, seminarą organizuotą komisijos ir taip pat nevaidinome jokio vaidmens e, e, sudarant e, grafiką pagal 54 straipsnį. E, aišku, tik tai neformalūs susitikimai tuo būdu gali, gali, gali būti mums numatomi. Mes per koordinatorius kreipiamės į agri komiteto e, pirmininką ir į pirmininkų sueigą e, dėl šitų problemų. Ir aišku, kad šios kadencijos metu buvo keičiami teisės aktai, om, omnibus reglamentas atspindi kai kurios iš tų pokyčių. Aš manau, kad e, tie pokyčiai yra teigiami ir jie jau yra e, taikomi dabar. BŽUP yra viena iš istorinių ir esminės svarbos ES politikų. Labai ilgą laiką tai buvo vienintelė tikra bendra ES politika. Yra e, aišku, jog e, e, turint omenyje, kad e, pasibaigė diskusijos per plenarinį posėdį, mes e, turime ir toliau akcentuoti bendrijos dimenciją BŽUP srityje ir turime siekti e, kad e, BŽUP būtų užtikrinamas tinkamas finansavimas kitoje DFP ir kad nebūtų apkarpama šios politikos biudžetas, nes tai susilpnintų tą politiką. Kita vertus, norėčiau priminti e, komisijos naujo pasiūlymo bendrą sąrangą. Aš e, buvau tarptų, kurie teigia, jog BŽUP turi liek, turi ir toliau likti bendra politika. Ir man nepatinka tai, jog BŽUP yra dalinama į 27 nacionalinės politikas. Aišku, yra subsidiarumo principas, tačiau jeigu mes neužtikrinsime šios politikos bendrumo ES lygmenių, turėsime atskiras nacionalinės politikas ir BŽUP nebebus bendra politika. Kita vertus, aš suprantu, jog taryboje tas, e, e, jog tarybos lygmenių e, ministrai, kurie panaudos skiriamas lėšas, galbūt sakys ne, tuo tarpu mes turime pasisakyti už tikrai bendrą žemės ūkio politiką. Dabar konkrečiai dėl e, pasiūlymų. Aš manau, kad mano pasiūlymai didelė dalimi yra susiję su 52 pakeitimais, kurie visi yra susiję su aplinkosaugos e, į, įvairiomis temomis. Aš e, šio pranešimo plotmėje dabar nenorėčiau komentuoti bendrų temų ar, ar aspektų. Aišku, e, šitos dalykus aš jau esu taręs su kitais kolegomis ir taip pat e, tai komentavau pateikiant e, pakeitimus Agri komitete. 52 pakeitimai šitie yra susiję su e, mūsų bendra pasidaryta kompetencija. Turint omenyje naujus tikslus, mes turime užtikrinti didesnį nuseklumą su egzistuojančiais teisės aktais. Taip pat uh, Aš jau minėjau naują sąrangą, naują architektūrą, kuri remiasi nacionaliniais strateginiais ramščiais. Ir e, taip pat pateikiau aiškių e, kai kurių kitų ne, nuorodų. Sąlyg, nu, numatomos sąlygos ir privalomo pobūdžio mechanizmas taikomas valstybėms narėms siekiant užtikrinti kompensacijas tiems ūkininkams, kurie siekia nacionalinių tikslų ir ES aplinkosauginių tikslų. Naujame pasiūlyme valstybėms narėms numatomos pakankamai didelės prerogatyvos dėl lėšų panaudojimo. Tačiau tai gali sukelti tokią situaciją, kuri pasireikštų 27 skirtingomis BŽUP politikomis ir tuo būdu BŽUP prarastų bendrą dvasę ir tos politikos bendrumą. Ir e, būdu mes bandome pateikti kai kurių pakeitimų, siekdami sustiprinti e, BŽUP bendros politikos e, aspektą, nes mes manome, kad tai būtų teigiamas dalykas ir nepažeistų subsidiarumo principo. E, bet tuo būdu tai e, su, užkirstų kelią tam, kad skirtingos valstybės labai skirtingai traktuotų bendrą žemės ūkio politiką. Tas pasiūlymas taip pat sustiprina BŽUP E, europinės politikos, kaip europinės politikos e, aspektą. Ir mes pasisakome prieš nacionalizavimą. Pavyzdžiui, 18 pakeitime yra numatyta, kad e, valstybės narės turi parengti draugiškų aplinkai veiksmų sąrašą, deleguoti teisės aktai, turi numatyti tokios, e, tokių veiksmų ir politikų sąrašą, tokių, tokios praktikos e, sąrašą ir valstybės narės turėtų pasirinkti iš to sąrašo tuos veiksmus, kurie yra e, identifikuoti ir pateikti komisijos. Tačiau tai būtų valstybių narių pasirinkimo teisė. Taip pat yra e, numatyti ir įvairūs kiti e, veiksmai, valstybės, kurios valstybės narės gali traukti strateginius planus ir juos įgyvendinti. Taip pat turiu pabrėžti, jog komisijos pasiūlymo e, pagrindinis požiūris yra tas, jog čia orientuojamasi į rezultatus ir yra numatytas tinkamas tikrinimas ir stebėsena įgyvendinimo valstybėse narėse. Mes turime užtikrinti, jog e, būtų užtikrinta atskaitomybė ir atsakomybė dėl lėšų panaudojimo ir dėl rezultatų. Taip pat e, norėčiau paminėti tai, jog e, omnibuso reglamente buvo dėta daug pastangų ir pasiektas rezultatas užtikrinantis, kad uh, Per e, dviejus e, metus kursas bus e, keičiamas ir pasiektas susitarimas, man atrodo, yra geresnis variantas negu pirminėme komisijos pasiūlyme. Taip pat kalbant apie aspektus susijusius su jaunumu, taip pat susijusius su perkelimu, geresnė valdysena, tose valstybėse narėse, kur regioninis lygmuo atsakingas už e, valdymą, tai čia numatytos e, galimybės, o ne prievalės keisti e, kursą. Toliau dėl įsigaliojimo datos. Tai nėra mums labai svarbi tema, bet mes turėtume vis tiek šito klausimu pateikti savo nuomonę taip pat. Praeitą kadenciją buvau e, horizontalaus pranešimo BŽP klausimų e, E, pranešėjas ir turint omenyje, kad, e, turint omenyje, kad jeigu per, per pirmą svarstymą balsavimas e, vyktų tinkamai, tai paskui jau naujajame parlamente, kitoje kadencijoje bei suformavus komisiją prasidės trilogai ir e, Žinome iš praeities, kad e, tam tikras skaičius trilogų yra būtinas, kad būtų susitarta tokios svarbios politikos ir manau, kad e, konkretų rezultatą pasieksime tik tai ne anksčiau kaip 20 metais. Todėl galbūt reikėtų iš karto numatyti šitos naujos politikos įsigaliojimo datą, palyginus su to, kas numatyta omnibuso reglamente. Ir galiausiai diskutuodami šito klausimu mes e, žinome, kiek pateikta pakeitimų e, dėl agrikomiteto e, pasiūlymo. Žinome, kad jų yra daug, 4400 maždaug. Iš tikrųjų yra didelis skaičius. Ir dėl to bus dar sunkiau dirbti iki balsavimo per plenarinį posėdį. Todėl abu komitetai, kaip numatyta pagal 54 straipsnį, turi dirbti dalydamėsi kompetenciją šioje srityje. Ir e, agri komitetas neturėtų čia savintis e, mūsų kompetencijos. E, Mes turėtume taip pat atsižvelgti į savo e, grafiką ir turėtume siekti, kad mūsų balsavimas, aišku, priklausomai to, kaip viskas vyks agri komitete, tik, e, vyktų tinkamu e, metu, aišku, numatant galimybę ir agri komitetui pareikšti savo nuomonę. Dėkoju. Dabar šešėlį pranešėjai ir aš sėksiu apriboti jūsų kalbėjimo laiką. Tarkime, skirsiu daugiau negu 3 minutės kiekvienam. Pone Melior, dėkoju. Pabandysiu kalbėti trumpai bet norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, aišku, dėkoju ponui Levijai, mūsų pranešėjai, sutinku su juo dėl daugelio dalykų, ypač dėl tų trijų punktų. E, kurie paaiškina, kodėl mums reikia europinės politikos, ne nacionalizavimo. Dėl procedūros taip pat sutinku su juo, mes irgi skeptiškai ją žiūrime. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio pritariu, tai yra lėšų perkelimas. E, socialistai pritarė jo pasiūlymui. Taip pat norėčiau dabar atidžiau panagrinėti keletą aspektų, kurie e, yra išdėstyti mano pakeitimuose. Lėšos skirtos konkretiems tikslams turėtų būti, turėtų būti galimybė jas perkelti iš pirmo į antrą ramstį. Taip pat reikia daugiau lėšų aplinkosaugos problemams spręsti pirmame ir antrame ramstie 50 procentų turėtų aiškiai būti skirti tokiems veiksmams. Taip pat reikia garantuoti tam tikras sumas aplinkosaugos klimato veiksmams ir socialiniams dalykams. Pagalvokime apie teisingumo teismo sprendimą ir kitus E, dokumentus, kurie sakoma, kad reikia kryptingai skirti lėšas bioįvairoviai, e, užtikrinti klimato veiksmams. E, tam tikri veiksmai nėra palankus klimatui ir aplinkai. Galvojama labiau apie intensyvų kininkavimą, apie mėsos pieno gamybą. Bet e, tuos dalykus galima finansuoti kitaip, mums nereikia susieto finansavimo. Šioje srityje sąlygų taikymas turėtų būti sustiprintas, tiesioginės išmokos turi būti siejamos su konkrečiomis sąlygomis, kitaip tariant, valstybės narės turi užtikrinti, kad ūkininkai e, taikytų veiksmingės priemonės, e, siekdami apsaugoti aplinką, pesticidų naudojimas turi būti mažinima, mažinamas, reikia tvariai naudoti juos ir daugiau pasikliauti, pavyzdžiui, sėjomainą. Reikia konkrečių tikslų, e, reikia patiksinti šeštąjį straipsnį, kur išdėsi tikslai. Aplinkos apsaugos organizacijos ir ekonomistai sako, kad uh, viršutinių ribų nustatymas nepagerins aplinkos būklės, nebus palanku tai aplinkai. Jeigu valstybės narės pasinaudos šią priemonę, tai mano nuomonė reikėtų galvoti apie tris dalykus. E, darbo sąlygos e, jauni ūkininkai, ekologinio ūkininkavimo sistemos, Reikia e, tuos dalykus įtraukti. Pakeitimai 4000 gal nebus iš mūsų, bet jie atspindės tuos dalykus. Dabar ponia Višnievska. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už gerą darbą ir noriu pasakyti, kad nauja e, BŽUP struktūra man atrodo nebūtinai vien tik gera. Viena vertus aš e, džiaugiuosi tuo, kad daugiau kompetencijų bus priskirta valstybėms narėms. Tai galėtų e, užtikrinti geresnį lėšų naudojimą, tačiau aš bijau, kad tai e, sukurs didesnę biurokratinę naštą ūkininkams ir paramos gavėjams. Aš pritariu pranešėjo pakeitimams. Pavyzdžiui, reikėtų atidėti naujo modelio įgyvendinimą. Taip pat suprantu, sutinku su tuo, kad reikia apibrėž, išlaikyti tą finansavimo lygį, kuris buvo iki šiol bendrai žemės ūkio politikai. Mane šokiravo netgi kai kurie nauji aplinkos saugos tikslai. Nenorėčiau sumenkinti žemės ūkio vaidmens e, kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis. Tačiau bijau, kad atsiradusi biurokratinė našta gali uh, neleisti pasiekti pakankamai gerų rezultatų, pavyzdžiui, e, tvaraus valdymo tikslas. E, e, ingredientų ir žaliavų. Žemės ūkio indėlis į klimato tikslus gali mm, sudaryti nepalankės konkuravimo sąlygas žemės ūkija ir ūkininkai turės mažiau lėšų prisiderinti prie naujų tikslų. Strateginiai planai, kuriuose atsispindės tie tikslai, reiš, turi reikšti, kad BŽUP finansavimas turi būti sustiprintas. Aš pateiksiu atitinkamų pakeitimų E, kuriais būtų siekiama vienodų išmokų visiems ūkininkams. Taip pat e, reikia užtikrinti pervedimus tarp ramščio. Šiandien nesutinku su pranešėju dėl apribojimo šioje srityje. Kai kurie aspektai jau mūsų jau susiaurino komisijos pasiūlytą apriepti, bet reikėtų dar daugiau rodiklių. Kalbu apie septintąjį straipsnį. Mano, o, pa, tiksliau, reikėtų mažiau rodiklių ir mano pakeitimai atitinkami ir bus siekiant sumažinti jų skaičių. Ponas Gerbrandi, dėkoju pirminkė, aš visiškai pritariu Giovanio parengtam projektui. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad mano nuomonė jo pozicija yra teisinga pirmiausia aplinkos apsaugos srityje. Prieš pradėdamas kalbėti apie žalinimo priemonės ir mūsų vaidmenį šiuose diskusijose, aš norėčiau dar paprašyti, pakreiptis į komisiją ir paprašyti atsakyti keletą klausimų. Uh, labai svarbus racionalus požiūris pasiūlymuose, kai remiamasi duomenimis, bet žemės ūkio srityje nebėra jokio racionalaus pagrindo pasiūlymuose, jo nematome, viskas yra politinis e, pagrindas ir Europos audito rūmai balandį ir lapkritį savo ataskaitose paskelbtose e, paaiškino, kad komisijos pasiūlymuose tikrai trūksta racionalaus grūdo. Porą pavyzdžių. Pirmiausia, komisija grindžia savo pasiūlymą tuo faktu, kad žemės ūkio sektorius yra asminis e, kaimo ekonomikai. Ne, taip nėra. 96 procentai kaimo ekonomikos e, susideda iš pramonės ir paslaugų žemės ūkio sektorius su žuvininkystė sudaro tik 4 procentus tos ekonomikos ekonomikos. Taigi tai nėra pagrindas e, kaimo ekonomikos. Kitas dalykas - duomenys tiesioginiams pajamų paramoms yra siemi su pajamomis iš ūkių. Partnerių pajamos, papildomi elementai nėra įtraukti į ties, skaičiuojant tiesioginės pajamas. Jeigu partneris, pavyzdžiui, ūkininko dirba kažkur pilną darbo dieną, duomenyse, skaičiuojant šeimos paimas, tai neatsispindi ir tuo yra pagrįsta tiesioginė parama. Taigi nėra racionalaus pagrindimo tame pasiūlyme. Aš tikiuosi, kad komisija sureaguos į e, audito rūmų išsakytą kritiką dėl tų dalykų. Dabar žalinimo priemonės. Uh, Aš visiškai sutinku su uh, Giovanniu. Nacionalizavimas labai pavojingas, jeigu neturėsime uh, žalimo priemonių, kurios atsispindėtų nacionalinėse priemonėse. Uh, siekiama, kad dabar, kad ūkiai gautų kiek galima uh, daugiau lėšų, bet valstybės narės nebūtinai galvoja taip pat apie žalimo kriterijus kaip mes. Žemės ir net parlamente matome atitinkamų e, nuostatų ir požiūrių. Pavyzdžiui, komisijos žaliosius pasiūlymus e, praeitą savaitę e, Žemės ūkio komitetas visiškai susilpnino. Ir reikia galvoti, kaip mes užtikrinsime aplinkos saugos tikslus bendrojo žemės ūkio politikoje. Vienas e, rimtas prašymas kiekybiškai įvertinami e, tvarumo tikslai bendrosios žemės ūkio politikos pasiūlymai yra vienintelis kelias, norint užtikrinti, kad žemės ūkio sektorius suvaidins savo vaidmenį, e, kuriant tvarę ekonomiką. Dėkuoju, ponas Eikaut. Ačiū pirminkė visuomet po. Uh, Kolegos, man sunku kalbėti, nes norėjau pacituoti auditorumo ataskaitas ir nesakydamas, kas autorius tų citatų, norėjau šiek tiek pajokauti, bet dabar kolega jau viską pasakė, ačiū jam už tai. Bet norėčiau, kad komisija paaiškintų, kaip reaguos į auditorumų išvadas, nes jos yra gana neigiamos ir neigiamai veikia patį pasiūlymą. Aš norėčiau akcentuoti porą dalykų. Uh, E, kuris pamėdėtas poveikio vertinime. Auditoriai sako, kad tradicinės bežuvų priemonės kaip tiesioginės išmokos ir kitos nėra pakankamai apibrėžtos. Valstybės narės e, galės e, toliau teikti tiesioginės išmokas pagal plotus, bet tai netitinka dabartinių tikslų ir komisijos pasiūlymai dėl klimato veiksmų nėra realistiški, nežiūrint uh, E, komisijos siekia užtikrinti žalesnę bendrą žemės ūkio politiką, pasiūlymas nepakankamai atsižvelgia į klimato tikslus ir reikia, kad bendro žemės ūkio politika būtų orientuota į rezultatus, tačiau šis pasiūlymas neužtikrins veiksmingumo sistemos ir neaišku, kaip valstybės narise tokie, toks pasiūlymas e, leis įgyvendinti e, žalinimo tikslus, klimato tikslus. Ir kitaip e, tariant, auditoriai sako, kad komisija nevykdo savo užduočių ir mes kaip parlamentas žiūrime į tai žiūrėti rimtai. Jeigu mes norime, kad BŽUP uh, e, užtikrinti daugiau rezultatų klimato srityje, mes turime e, žiūrėti į tą reformą, kurią siūlo uh, komisija ir aš noriu padėkoti mūsų pranešėjui Giovanni, nes jisai e, apie tai kalbėjo. Tačiau jūsų pasiūlymuose, jeigu mes norime e, rimtai žiūrėti, tai turime dar griežčiau elgtis. Taip, tai yra geras išėties taškas. Tačiau aš kaip žaliasis. Uh, padėsiu jums žengti dar toliau, kad mes tikrai įgyventume audito rūmų rekomendacijas. Tai labai svarbu. Ir aš kreipiuosi į komisiją, noriu sužinoti, kaip jūs reaguosite ir į tai ir kaip savo pasiūlymus atitinkamai pakoreguosite. Jūs galite tą padaryti ir mes pradėsime darybas. Noriu paklausti, ar jūs laikysitės savo pasiūlymo. Tai bus klasikinis komisijos požiūris. Mes pateikėm pasiūlymais, geras mes jį giname ir ar iš rimtų institucijų gautas rekomendacijas rimtai sieksite įgyventi ir kokie bus jūsų pasiūlymai, kai pradėsime darybas. Mes dirbsime būtent taip kartu su kitais ir pranešėju. Ir mes tikimės, kad šį kartą, bent jau šį kartą, Žemės ūkio komitetas įsiklausys į mus ir suvoks, kad tai ne ūkininkų pinigai, apie kuriuos kalbame, bet mokesčių mokėtojų pinigai ir kad jie turi būti deramai naudojami. Ir mes sieksime tą užtikrinti ir tikiuosi, kad komisija padės mums ir pagerins savo pasiūlymą. Dėkoju toliau ponui Ekautui. Taigi visi šešėliniai pranešėjai pasisakė, dabar galime suteikti žodį uh, Komiteto nariams, kurie norėtų pasisakyti, nemažai kas e, išreiškė pageidavimą pasisakyti. Tai kiekvienam suteiksime po dvi minutės. Gerai, bet prašau ne, nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės, kitaip e, mes atsiliksime nuo tvarkarašio. Pirmiausia, ponas Dorfman. Yeah, thank, thank you, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad uh, Aš galiu pritarti tam, kas sakė Giovanni Levija. Mes, dirbdami čia aplinkosaugos komitete, pirmiausia turėtume skirti dėmesį tiems klausimams, kurie patenka į mūsų kompetenciją. Ir tai galioja, kai kalbame ne vien apie šį dokumentą, bet ir apie kitus dokumentus. Aš esu šešėlinės pranešėjas pranešėjas e, kai kurių kitų klausimų, kuris taip pat yra susijęs su bendra mūsų kompetencija, su agri komitetu. Bendroji žemės ūkio politika turi būti bendroji politika ir todėl, nau, kai kalbame apie šį naują modelį, turėtume padaryti viską, kad vis dėlto išliktų e, bendrumas visų veiksmų. Ir mes čia kalbame apie tvarumo užtikrinimo politiką ir reikia suprasti, kad įvairiose ES regionuose poreikiai gali labai skirtis. Ir todėl, kalbant apie tai, kad mūsų BŽUP turėtų būti žalesnė, tvaresnė, gali pažeisti nacionalinės kompetencijas e, tam tikrose sritise, pavyzdžiui, kalbame apie da, da, darbo sąlygas žemės ūkio sektorija. Aš manau, kad e, iš esmės e, nereikia apsiriboti vien tvarumu. Gal reikėtų šiek tiek pakeisti ir naudojamas formuluotės. Mes uh, Kartais elgiamės taip, lyg tai atrodo, kad mes jūs finansuosime, bet jūs turite elgtis žaliau, elgtis ekologiškiau. Bet tai nėra tinkamas požiūris. Mes turime skatinti ūkininkams pasiūlyti tvarę, aukštos kokybės politiką. Ir akivaizdu, kad ūkininkavimas turi būti tvarus ir tvarumas yra kokybės elementas. Todėl mes patys gal turėtume šiek tiek pakeisti, tai kaip apie tai kalbame. Jau buvo pasakyta da, kitų kolegų, kad mes da, pridarėme klaidų dėl žalinimo. Ūkininkai nesuprato iš tikrųjų, kas yra tas žalinimas. Ir tas, kodėl, todėl yra absurdiška, kad mes taikome priemonės, kurios uh, paveikia padėtį visoje Europos Sąjungoje ir siekdami užtikrinti tvaresnį žemės ūkio, nesugebėjome ūkininkams paaiškinti iš tikrųjų, tai kam tos žalinimo priemonės reikalingos. Taigi da, čia tikrai buvo pridaryta daug klaidų. Ir tikėkime, kad sugebėsime susitarti dėl bendru, bendros pozicijos ir kad galėsime tikinti ūkininkus, kad tos, ta pozicija yra labai reikalinga. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti e, kolegai Levyje už atliktą darbą. Man taip pat kyla uh, E, grafiko tvarkaraščio klausimas. Aš tikiuosi, kad e, tvarkaraštis nekels grėsmės e, mūsų ir nesutrukdys mūsų nuomonių pateikimui. Aš manau, kad tai, kas siūloma šeštajame straipsnėje, 43 straipsnėje, kur kalbama apie inovacijas, eina tinkama linkime. Taip pat keletą žodžių apie komisijos pasiūlymą. Aštuntajame ir devintajame straipsnius yra sakoma, kad e, turi būti skatinama socialinė įtrauktis, darbo vietų kūrimas, taip pat ir vietinių lygmenių, taip pat e, bioekonomika ir e, <clears throat> miškininkystė. E, dėl tos bioekonomikos aš manau, kad komisija turėtų kuo skubiau įgyvendinti e, baltymų planą, nes be tokio plano BŽUP ir toliau 70 procentų baltyminių augalų, kurie yra GMO, e, importuos o neužtikrins tą gamybą ES. Aš manau, kad BŽUP turi būti ambicinga politika, e, siekianti ir aplinkosauginių, ir ekonominių e, aukšto lygio rezultatų. Aplinkos apsauga neturi būti suvaržymas. Nėra, neturi būti traktuojama kaip suvaržymas BŽUP, tai turi būti traktuojama daugiau kaip šansas. Sąlygos keliamas taip pat ne, neturi būti tokios, e, kurios uh, trukdytų suderinti ir aplinkosauginius, ir, e, e, e, ir ekonominius rezultatus. Pone Šarek, dėkoju. Aš norėčiau padėkoti kolegai Levyje. Visiškai pritariu tam, ką jis pasakė. Pritariu ir tam, ką pasakė ponas Dorfmanas, todėl nekartosiu jų minčių. Aš manau, kad uh, kad mes NV komitete turėtume derinti klimato kaitos, aplinkosaugos veiksmus su žemės ūkio poreikiais. Ir kai kalbame apie žemės ūkio sektorių ir aplinkosaugą, galime be abejo manyti, kad ponas Gerbrandi, kuriam aš ne, ne visai. A, a, ne visai jam pritariu. 168 yra 8 teritorijos yra apibrieštos kaip ypatingas gamtinės, ypatingos gamtinės svarb, gamtinių sunkumų turinčios teritorijos ir ūkininkai taip pat tenai turėtų ūkininkauti. Čia kalbama apie tai, kad 30 procentų vieno ramščio turi būti skirta tam, kad galima būtų atlyginti ūkininkams labiau rūpintis aplinką. Tai yra labai svarbu ir aš manau, kad mes tikrai galėtume dėl to sutarti. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad ūkininkams būtų skirta, skirtas deramas finansavimą, nes jei, pažiūrėjau, pažvelgsime į e, apsirūp, situaciją apsirūpinimo maistu, e, srityje suprasime, kad tai nėra savame suprantamas dalykas. Uh, Ir būtent ūkininkai užaugina tą maistą, kurį mes e, valgome kiekvieną dieną. Todėl, kaip ir sakė panas Gerbrandi, taip, reikia daryti viską, kad pinigai pasiektų tuos, kam jie yra e, kam skirti. Mes turime daryti viską, kad būtent ūkininkai gautų tą finansavimą. Ir be abejo, tos lėšos turi būti naudojamos uh, tam, kad galim būtų užtikrinti kuo geresnę aplinkos saugos apsaugą. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Levijai už jo pasiūlymą. Aš iš principo pritariu e, jie, jam ir mes turime išlaikyti bendrusios žemės ūkio politikos finansavimo pagrindą, tai yra būtina. Uh, Taip pat turime išvengti tokio didelio pasirinkimo laipsnio, kuris numatomas valstybėms narėms, nes kitaip padarysime klaidą ir atsiras 27 bendrosios žemės ūkio politikos. Ir taip pat reikia e, galvoti apie įgyvendinimą 23 metais. Yra labai daug e, pakeitimų, ne viską suspėsime padaryti, nes turime nedaug laiko. Taip pat uh, E, žiūrint į mūsų komiteto kompetenciją. Aš ketinu pateikti penktam, šeštam straipsniui e, dėl tikslų visą eilę pakeitimų, kad būtų akcentuojama e, maisto saugumas ir kova su žmonių išsikėlimu iš kaimo vietovių. Septintas straipsnis. Aš siūlyčiau rašyti naujus rodiklius dėl miškų mm, vaidmens grinant orą ir kitas panašias priemonės. Taip pat e, reikia uh, užtikrinti, kad, kad galėtų per deleguosius aktus komisija dėkti naujus rodiklius. 10 e, procentų lėšų turėtų būti skiriama privalomai aplinkosaugos priemonėms. O dėl e, bitininkystės, pavyzdžiui, galėtume e, nuo 50 iki 75 procentų padidinti bendro finansavimo lygį. E, turime atsižvelgti į šios sektoriaus svarbą. Ir taip pat reikėtų galvoti apie inovacijas. 65 straipsnis aplinkosaugos priemonės e, noriu pasiūlyti privalomą priemonę visoms valstybėms narėms dėl pagalbos teikimo. Reikėtų galvoti ne tik apie kompensavimą, bet ir apie paskatas tiems, kurie e, siekia, kaip galima geriau gyventi aplinkosaugos tikslus. Tiek ačiū. Thank you very much. Dėkuoju toliau, ponia Groset. Pane pirmininkė, aš e, iš pradžių nenorėjau pasisakyti, nes e, agri komiteto temos man yra mažiau pažįstamos, tačiau besiklausydamasi kolegos Levyje pasisakymo, tai e, pagalvojau, jog aš visiškai pritariu tam, ką jisai sako ir aš manau, kad agri komiteto kolegos nuolat mano, jog žemės ūkis yra tik jų kompetencijos sritis ir jie nesutinka, kad toje srityje veiktų dar ir kiti komitetai, kad tos klausimus prestų kiti komitetai. Man nepatinka terminas žalinimas žemės ūkio politikos srityje. Aš manau, kad tvaraus žemės ūkio terminas būtų tikslesnis. Uh, nes yra aplinkosauginis aspektas, yra tvarumo aspektas. Aš manau, kad BŽP turi ir toliau būti bendra Europos e, politika ir nereikėtų nacionalizuoti šitos e, politikos. Šito klausimo visiškai pritariu. Giovanniui Levyje truputį esu nustebusi, kad kolega Dorfmanas kalba apie tam tikrus e, reikalavimus, kurie turi būti taikomi vietinių lygmenių. Aš manau, kad principai vis dėlto turi būti vienodi visiems, turime kovoti e, visur su klimato kaita. Aišku, gali būti tam tikrų skirtumų ir specifikos, pavyzdžiui, dėl pesticidų, bet patys principai turi būti vienodi visiems. E, galbūt, kad aš taip, gali būti, kad aš taip pat pateiksiu um, pakeitimų. Dėkuoju, toliau ponas Huitama. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už jo parinktą dokumentą. Aš e, norėčiau perspėti mus visus labai aiškiai. Aš manau, kad mums reikia iš esmės pagerinti žalinimo priemonės e, DBŽUP. Visi iš esmės pritarė, kad e, tos priemonės, kurios, priemonės, kurios turime dabar, neveikia. Tai sako nevyriausybinės organizacijos, ūkininkai ir net mūsų institucijos. Todėl reikia jas keisti. Ir aš manau, kad šios žalinimo priemonės nepasiteisina todėl, kad jos yra e, susijėtos su konkrečiomis priemonėmis. Kitaip tariant, taikoma vieno kurpalio politika visiems. Ir ūkininkai, pažiūrėjau, galvoja, gerai, aš galiu tą padaryti, bet man tai visiškai nėra reikalinga. Todėl ūkininkas gerai, jis pasižymės dokumentuose, kad jisai tas priemonės atliko, bet jokių rezultatų tos priemonės neduos. Ir jeigu mes norime iš tikrųjų pasiekti kažkokį tikrą žalinimą, tuomet turėtume keisti požiūrį. Ir tą galima daryti įvairiai galima įvariai skatinti žalinimą. Ir taip mes paskatinsime da, da, ūkininkus ir ieškoti naujų ūkininkavimo būdų, galvoti, kaip jie galėtų tarpusavį bendradarbiauti, kaip galėtų bendradarbiauti su kitais, pažiūrėjau, maisto produktų tiekimo grandinės subjektais. Taigi mes turime apibriežti žalinimą pagal siektinus rezultatus. Reikia turėti tikslius, labai tikslus, tiksliai nurodant, kiek bus skirta pinigų kiekvienam tikslui. Uh, Ir aiškiai reikia visiems pasakyti, kad mes nebetakėsime seno požiūrio. Taip, gerai, mes nenorime renacionalizavimo. Bet tai nereiškia, kad mes galime viską primesti. Toliau, tai, taigi, dėmesys rezultatams, labai tikslinga parama. Ir aš taip pat norėčiau, kad žmonės pagalvotų, ar iš tikrųjų mums užtenka tik tai išmokų už plotą. Aš noriu, kad būtų e, mokamos išmokos e, pagal atliktus veiksmus, o ne e, už plotus. Ponas Hausling, dėkoju. Bendarbiavimas tarp mūsų dviejų komitetų. Nu, da, ponas Levyje apie tai jau kalbėjo ir sakė, kad e, labai dažnai matome, kad e, Žemės ūkio komiteto nariai elgesi labai konservatoriškai e, ir pamiršta apie mus. Aš nebejoju, kad mes turime bendradarbiauti, ypač kai kalba eina apie BŽUP, nes jeigu mes to nedarysime, negalėsime apsaugoti nei biologinės įvairovės, nei savo klimato, nei aplinkos, taigi privalome bendradarbiauti. Ir aš e, manau, kad mums taip pat labai svarbu užtikrinti, kad mes turėtume bendrą politiką, bet kuri turėtų būt, taip pat būti pakankamai lanksti. Mane stebina tai, kad visos e, aplinkosaugos priemonės, kurios yra numatytos šiame pasiūlyme, yra savanoriškos. Mes sakome, kad mes norime e, žalinimo. Ir po to pasakoma, na, kiekvienas galės daryti tai, kas jam atrodo tinkama. Bet mes žinome, kad galiausiai tos šalis, kurios mažiausia veiks šioje sritėse, bus mažiau aktyvios, tai jos ir nustatys tą kartelę, pagal kurią mes pato matuosime visus kitus. O aš manau, kad mums reikia dirbti kur kas, kur kas aktyviau. Taip, tikslai e, jų reikia, da, racionalesnės e, da, lėšų naudojimas ir geresnė, da, didesnis dėmesys aplinkai. Bet aš nežinau, ar mes galime iš tikrųjų viską labai ger, tiksliai apibriežti, nes, kaip ir sakė audito rūmai, uh, taip sudaromos e, problemos. Ir mes negalime sakyti, kad mes ne, negirdėjome to, ko sakė audito rūmų auditoriai. Taigi turime tai atsižvelgti, turime reaguoti tai, kas buvo pasakyta. Pone Kaldenbach. Aš dirbu da, de dar ir biudžeto kontrolės komitete. Ir neseniai aš buvau atsakinga už kelius pranešimus susijusius su BŽUP. Ir mes matome, kad uh, ne tik yra neiški šios politikos ateitis, bet ir tai, kad komisija visiškai ignoruoja auditorumų ataskaitas kuriuose yra vertinamos įvairios mūsų politikos sritys. Ir aš nemanau, kad mokesčių mokėtojų pinigai turėtų būti traktuojami kaip uh, tas finansavimo šaltinis, už kurio turi būti užtikrinta, uh, užtikrintos ūkininkų tam tikrų dydžio pajamos. Aš manau, kad mes turėtume, tikrai turėtume atsižvelgti į audito rūmų ataskaitas. Panas Niet iš Europos komisijos, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Levyje, už tikrai labai gerą pranešimą, kurį jis e, mums pateikė svarstyti. Aš manau, kad tai ir gerai subalansuotas pranešimas ir tai geras pagrindas e, tolesnėms diskusijoms, e, beje, ir diskusijoms su Agri komitetu. Pirmiausia, Aš savo, tikiuosi, trumpoje kalboje galėčiau pakomentuoti bendrą mūsų uh, užmojo sąrangą, ko mes siekiame. Kai mes žvelgime dabartinę BŽUP, matome, kad vieno kurpalio politika nepasiteisinę, nes mes kalbame apie 28 valstybės narės, kuriuose klimato, dažia, ūkininkavimo ir uh, ekonominės sąlygos yra labai skirtingos. Ir uh, Mūsų siūloma reforma yra pagrįsta būtent e, mūsų atliktomis analizėmis. Mes dabar siūlome naują vadinamąją įgyvendinimo metodą, kuris yra pagrystas trim ramšiais. Ir pirmiausia, mes norime pereiti nuo e, sistemos, kur yra pagrista atitikties vertinimu, daugiau dėmesio skiriant rezultatams. Antra, mes norime valstybėms narėms suteikti daugiau veikimo laisvės, tam, kad jos galėtų pasirinkti joms reikalingiausias priemonės. Ir trečia, mes norime supaprastinti visą sistemą, tai bus naudinga ir ūkininkams, ir nacionalinėms institucijoms. Ar tai reiškia, kad e, mes galiausiai sukursime 27 skirtingas e, žemės ūkio politikas ir kad e, ši politika bus renacionalizuota? Aš galiu Jūs patikinti, kad ne, taip nebus. Mes kūrėme sistemą ir beje. Parlamento teisininkų tarnyba savo nuomonėje pritarė mūsų vertinimui. Mes kūrėme ramšiais pagrystą sistemą ir tie ramšiai bus taikomi visoms valstybėms narėms. Ir reglamente labai aiškiai bus tie ramšiai apibriežti, bus taikom, taikomi bendri rodikliai. Ir reikalavome, kad veiktų labai griežta valdymo sistema, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas, kad būtų komisijai pateikiami iš anksto BŽUP įgyvendinimo planus ir komisija juos turės įvertinti ir turės atsižvelgti, ar tie planai atitinka mūsų bendrus, nusta, bendrai nustatytus tikslus. Ponas Levyje pateikė vieną pasiūlymą ir tas pasiūlymas gerai parodo, ko mes siekime. Jūs sakote, kad mes turėtume dviguotais aktais nustatyti ekoschemų sąrašą. Kai mes žvelgiame į, pa, į žalinimo priemonės, matome, kad ne visuomet komisija geriausia žino. Valstybės narės kartais geriau supranta, uh, kokių ekoschemų jie, e, joms reikia, e, kad galima būtų pasiekti konkrečius rezultatus. Būtent todėl mes ir sakome, kad ekoschemos yra privalomas dalykas, bet mes nenorime jų apibriežti, kaip apibrėžėme žalinimo priemonės. Nenorime konkrečiai pasakyti ūkininkams ir valstybėms narėms, ką jie turės daryti. Dabar trumpai apie aplinkosaugos aspektus. Jums yra žinoma, kad mes e, dirbame e, pagal tris ramščius ir mes siūlome naujas nuostatas dėl tiesioginių išmokų ir sąlygų, kurių turės laikytis visi ūkininkai. Ir čia bus taikoma ir paramos susijimo aspektas ir, bet jis bus taikomas ganėtinai lankščiai, tam, kad valstybės narės galėtų atsižvelgti į savo poreikius. Toliau, pagal pirmą ir antrąjį ramščius yra numatytos privalomos schemos, ekoschem, schemos nebus uh, savanoriškos ūkininkam, ūkininkams, nes valstybės narės turės pagal tas ekoschemas apibriežti tam tikras priemonės, kurios, kurios bus pasiūlytos valstybėms uh, ūkininkams. Uh, Ir taip pat mes suprantame, kad valstybė narė privalės savo strateginėme plane įtikinti mus, kad iš tikrųjų siekiama labai ambicingų aplinkosaugos tikslų. Taigi aš manau, kad taip mes galėsime geriau pasirūpinti aplinką, geriau kovoti su klimato kaita geriau nei tą darėme per šį programavimo laikotarpį ir kad šis naujas pasiūlymas parodo, kad mes gebėme pasimokyti iš praeities klaidų. Toliau perkelimai tarp ramščių. Aš puikiai suprantu, kodėl e, jūs turite e, tokią poziciją, kurią išsakėte. Mes remiame savo patirtimi iš vairių politikos sričių. Jūs siūlote nekeisti perkelimų iš antrojo į pirmąjį ramstį. Ir aš čia aš norėčiau jūs perspėti. Tai nereikš, kad mes norime skatinti neekologiškas e, e, priemonės, kurios netitinka aplinkosaugos reikalavimų. Ne, nes net ir pagal pirmą ramstį yra numatytos tam tikros priemonės, kurios turės būti apibrieštos tuose, pagal tas eko schemas. Toliau poveikio vertinimas ir auditorumų ataskaita. Jums visiems yra žinoma, kad komisija labai aiškiai atmetė auditorumų ataskaitoje pateiktas išvadas. Komisijos narys ponas Hogan tą pasakė viešai, jis taip pat išaiškino savo poziciją labai išsamei Žemės ūkio komitete. Uh, Tačiau mes vis dėlto atlikome išsamesnę auditorumo ataskaitos e, išvadų analizę ir paaiškinome, kad ne visuomet teisingai buvo supr, e, e, suprasti mūsų ketinimai. Ir mes dirbame ir su taryba, ir su Žemės ūkio komiteto pirmininku. Jie gavo mūsų išvadas ir mes galime ir jums pateikti mūsų labai konkretų atsakymą audito rūmams, kur papunkčių išsakome savo nuomonę. Ir žemės ūkio skirsti dokumentai tikrai yra pagri, parengti labai gerai. Mes manome, kad ši reforma turėtų būti pradėta gyvendinti kuo greičiau, kad ūkininkai galėtų ją naudotis ir mes nenorėtume dėlsti iki 2023 metų. Norėtume, kad ji būtų uh, uh, įgyvendinta kuo skubiau. Dėkuoju dabar ponui Levyje, sutikiu žodžiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus ir mintis. Uh, kurios e, mums e, suteikia daug papildomų aspektų, siekiant nukreipti visą tą e, komisijos pradėtą procesą tinkamą linkme. Dabar norėčiau reaguoti tai, kas buvo pasakyta, kai kam visiškai pritariu dėl sąsajos su aplinkosaugos aspektais, taip pat dėl sąsajos tarp aplinkosaugos aspektų ir mokėjimų. <clears throat> Tuo, tuo pat metu Noriu pasakyti, jog visas e, mūsų atliekamas darbas šiame klimate, kovos su klimatu kaita srityje ir aplinkos saugos srityje, net, net, net, neturėtų būti e, kvestionuojami. Kves, Ir visą tai turėtų būti atvirkščiai įtvirtinta žemės ūkio e, sektoriuje, galvojant apie aplinkos apsaugą. Ir manau, kad e, mūsų žemės ūkio politika turi prisidėti prie šių aplinkosauginių tikslų. Aišku, yra daug skirtingų nuomonių. Aš taip pat pateikiau savo nuomonę to klausimu. Matau, kad e, yra kolegų, kurie mano, kad valstybės narės galbūt nacionaliniu lygmeniu galėtų geriau prisitaikyti ir, ir priimti geresnių e, planų vietinių lygmenių. Aš e, manau, kad pasiūlymas, pagal kurį komisija pasiūlytų per deleguotą teisės aktą pakankamai platų pasirinkimą, neapribotų to pasirinkimo galimybių. E, aš manau, kad uh, kita, kita vertus toks pasiūlymas turės savo poveikį. Ir nereikėtų, kad e, valstybių narių politika trukdytų mūsų aplinkosaugos pakto įgyvendinimui. Būtent todėl aš ir pateikiau tas e, mintis. Aišku, paskui mes e, įvertinsime daugelį tų minčių ir aspektų daugelis tų aspektų sutampa su e, pranešėjo nuomonė. Aišku, pakeitimų yra labai daug ir jie gali sukomplikuoti mūsų darbą ir gali kelti tvarkaraščio problemų. Būtent e, todėl su sekretorietu susitarėme dėl galutinės e, pakeitimų pateikimo datos, tai yra gruodžio 11 diena ta galutinė pateikimo data. Aš e, kalbėjau su visų frakcijų atstovais ir puikiai suprantu, kad e, yra labai, labai daug įvairių numatytų pranešimų tuo pat e, metu ir mažosios frakcijos kurios e, turi mažiau personalo, čia susiduria su kai kuriais e, sunkumais. Ir aišku, galim galbūt tą galutinę datą nukelti į 13 dieną paskui, bet bet kuriuo atveju bandysime atsižvelgti į visus e, pasiūlymus ir manau, kad galų galia mums pavyks parengti gerą pranešimą, kurį paskui pateiksime Agri komitetui. Dėkoju. Tad e, galtinė data būtų 13 diena, o balsuojama į komitete bus vasario mėnesį šituo klausimu. Tad e, šis darbo tvarkės punktas yra užbaigtas. Dabar Europos semestras, Europos ekonomikos politikos koordinavimas. Mes čia svarstysime pono Kovačiovo e, nuomonės projektą. Nuomonės referentui žodis. Dėkuoju, kolegos. Trumpai pabandysiu pristatyti pagrindinius savo nuomonės projekto aspektus, kaip žinia. Metinė augimo apžvalga pradeda e, naują ekonominio biudžeto koordinavimo ciklo e, etapą. Komunikatas buvo paskelbtas šiuo klausimu e, lakryčio 20 dieną ir daugiausia galvojame apie Europos 2020 tikslus. Dabar strategija jau baigiama įgyventinti ir semestro procesas turėtų prisidengti prie naujos ilgalaikės strateginės sistemos, galvojant apie tarnius vystimosi tikslus. Siekiama bus paremti valstybės narės, plėtojant teisingą įtraukiamą pobūdžio tvarų augimą. Yra, matome, kad E, tuose srityse daug augimo, tvaraus augimo galimybių. Raginama komisija e, susitelkti ties pagrindiniais tikslais, bet tokie dalykai kaip žalinimas ekonomikos ir investicijos į veiksmingesnę sveikatos apsaugos sistemą, taip pat Europos konkurencingumo didinimas yra e, tie veiksniai, kurie gali pagerinti piliečių gerbuvių. Dėl to reikia taip pat galvoti ir apie tai, bus e, trumpa, koks bus trumpalaikis fiskalinės poveikis e, tų struktūrinių reformų, kurias reikia įgyvendinti. E, struktūrinės reformos yra apibrėžtos e, Europos semestro kontekste, bet e, nereikia daryti aiškių sąlygų. Labai dažnai reformos duoda pirmųjų rezultatų tik prabėgus keletai metų ir reikia į tai atsižvelgti vertinimo proceso metu. Aš taip pat esu patenkintas tuo, kad komisija atsižvelgia į mūsų ankstesnės rekomendacijas, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje. Mes matome, kad akcentas perkeltas nuo sąnaudų mažimo prie tvarumo aspektų. Tai yra svarbu visoms valstybėms narėms, nes mes negalime kurti Europos e, vadovaudomasi trumparegiškų požiūrių, kitaip pakenktume ilgalaikio augimo galimybėms mes negalime e, įgyvendinti savo plataus užmojo augimo darbo tvarkės, jeigu negalvosime apie piliečių gerbui. Manau, kad tuo ir apsiribosiu, o dabar paliksiu galimybę kolegoms iš kitų frakcijų pristatyti savo požiūrį. Dėkuoju. Labai ačiū, ponė Kabeson. E, pono Sorinio vardu kalbės. Prašau, tris minutės. Kalbėti nelgiau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti pono Sorinio vardu, nes e, jis negaliu atvykti šiandieną ir manęs paprašė, kad aš pristatyčiau jo nuomonę. Pirmiausia, jis nori padėkoti ponui Kovačiui už nuomonės projektą, didelę dalimi pritarė jam ir taip pat ketina pateikti keletą pakeitimų. Konkrečiai nori akcentuoti klimato ir aplinkosaugos politikos svarbą, ji turi vaidinti atitinkamą vaidmenį ir taip pat būti siejama Europos semestro kontekste su ekonominiais ir socialiniais aspektais. Taip pat reikia siekti užtikrinti ekonomiką, kuri būtų neutrali klimato kaitos požiūrių per ekonomikos semestrą. Ir taip pat reikia siekti užtikrinti nulinės emisijas iki 2050 metų, bet siekti uh, nuosekliai to tikslo, neprisimant per nelik daug išlaidų. Reikia užtikrinti teisingą e, pereinamąjį laikotarpį, kad e, darbuotojai nepajustų pernelik stipriai neigiamų CO2 emisijų mažinimo politikos tikslų. Reikia taip pat bendrauti struktūriškai semestro kontekste su e, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir taip pat reikia, kad aplinkos saugos tikslai būtų svarstomi tinkamai ir tarybos kontekste. Ponas Teikaut. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą. Yra tikrai nemažai gerų elementų jo pasiūlytame projekte, jams pritarėme. Manau, kad mes sieksime sustiprinti e, ryšį su nacionaliniais energetikos klimato planais. Tai taip pat turėtų būti uh, SMS dalis ir teiksime atitinkamus pakeitimus. Taip pat e, norėsime tampresnių sąsajų matyti su e, darnaus vysimos tikslais ir sąlygomi, dėl sąlygiš, sąlygų taikymo reikia numatyti tam tikrą sąlygų lygmenį ir pasižiūrėkime, kaip tą galime užtikrinti protingai elgdamiesi. Nenorime, kad žmonės nukentėtų uh, keliant sąlygas, bet mes turime tikrai surinkti diskusijas apie sąlygas ir reikia atitinkamai pakoreguoti šio požiūrių projektą, bet dėl kitko aš sutinku dabar, ponia Grostet. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė. Pirmiausiai, šėdama į komisijos dokumentą, aš su dideliu e, džiugesiu galiu pastebėti, ir ypač galvojant apie Prancūzijos aktualijas, kad siekiama mokestinį teisingumą užtikrinti. Ir aš perskaičiau e, vieną pastraipą dėl globalizacijos. Sakoma, kad vyriausybės E, neturėtų mm, e, turėti galimybių e, palankių mokesčių sistemų taikyti turtingesniems žmonėms. Tokiu būdu bus siekiama užtikrinti didesnę mokestinę lygybę. Taip pat žiūriu į savo e, valstybę narę ir galiu pasakyti, kad gyventojai nesupranta, kaip, pavyzdžiui, skaitmeninės gigantės moka tiek mažai mokesčių, nesupranta, kodėl taip yra. Aš tikiuosi, kad taryba atitinkamai galės priimti sprendimus, kol kas manau, kad yra padaryta didelė klaida, kuri tikrai nepatinka mūsų rinkėjams. Taip pat reikia sukurti sistemą, kuri būtų palanki investicijoms į tvarę aplinką, reikia remti e, mokymą mokslinius tyrimus, bet nematau nieko apie pramonę. Ar mes visiškai pamirštame šį sektorių, skaitmės perėjimas, technologiniai pokyčiai, energetikos pokyčiai. Ar pamiršta, nepamiršame, kad reikės žaliavų ir taip pat reikia galvoti, kad mes turime sustiprinti pramonę Europos Sąjungos. Dėkoju. Ar dar kas nors nori pasakyti, ką nors, ne? Jeigu ne, tuomet dar steiksiu žodį ponui Kovačiavai. Ne, dar vis tik tai ponė Bekijo komisijos atstovė pakalbės. Dėkoju, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai ir kolegoms, kurie kalbėjo. Aš norėčiau trumpai išsakyti keletą pastebėjimų. Pirmiausiai dėkuoju Jums už Jūsų e, pastebėjimus dėl metinės augimo apžvalgos. Mes atsižvelgsime į Jūsų komiteto nuomonę. Taip pat sieksime užtikrinti, kad ji būtų perduota tarybai Žinome, kad aplinko, aplinkos apsaugos ministrų taryba kitais metais svarstys metinę augimo apžvalgą. Mes esame labai patenkinti, kad kai kurie dalykai, dėl, pavyzdžiui, dėl sveikatos apsaugos įtraukiamo pobūdžio tvarumo atsispindi ir jūsų nuomonėje. Turime galvoti apie ilgesnio laiko perspektyvą, kitų metų perspektyvoje, nes dabar ekonomika išgyvena lemiamą etapą. Matome, kad pozicijos mūsų yra neblogos. Turime prisiminti, kad šešerius metus nepertraukiamai auga ekonomika Europoje. E, tiek darbą turinčių žmonių nebuvo jau seniai ES 239 milijonai. Tai tikrai yra milžiniškas skaičius, mes turime tuo būti labai patenkinti, bet ne, tai nereiškia, kad mes jau pasirengę ateities iššūkiams. Matome, kad didėja išorinių pavojų, rizikų ir atėjo laikas veikti. Įtraukiamasis pobūdis, e, tvarumas yra labai svarbus aspektai, kurie akcentuojami mūsų pasiūlyme dėl apžvalgos. Ir reaguoju tai, ką sakė ponė Grostet, reikia e, tikrai modernizuoti mūsų pramonę ir apie tai mes kalbame savo projekte. Tai yra labai svarbus elementas siekiant mažesnių emisijų ir perinant prie e, žiedinės ekonomikos ES. Tai sustiprins mūsų konkurencingumą pasaulio mastu. Tiek norėjau pasakyti, dar kartą dėkoti. dėkoju Jums už tai, kad išklausėte manęs. Dėkoju dabar, ponia Kovačia, žodis Jums. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkoju E, kolegoms e, ir komisijos atstovai už pastabas. Sutinku su beveik viskuo e, dėl to, ką jūs sakėte, klimato veiksmai, kitas įtis turi žengti kojon su technologinė revoliucija. Mes turime siekti sustiprinti mūsų ekonomiką, taip pat įtraukti pilietinę visuomenę. Uh, pereiti prie netaršius ekonomikos 50 metais. Dėl sąlygų mums reikia ne nubausti miestų ir mm, regionų, reikia pagalvoti, kaip mes galėtume užtikrinti tą ryšį. Dėkoju Jums visiems ir toliau ateityje e, galėsime pakalbėti apie mano nuomonę. Uh, Na kągi, labai dėkoju. Pakeitimus galime teikti iki sausio 9 dienos 11 valandos ir dar kartą norėčiau priminti, kad juos reikėtų teikti tik tai anglų kalba. Ir balsuosime čia mūsų komitete sausio 29 dieną, o įkon komitete, ko gero, bus balsuojama vasario 25-26 dienomis. Taigi dabar galime pereiti prie. Uh, uh, kito mūsų dokumento prie nuomonių dėl e, Europos komisijos bendro biudžeto vykdymo patvirtinimo. Taip pat kalbėsime apie Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro, Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos aplinkosaugos agentūros, e, Europos maisto saugos agentūros, Europos vaistų agentūros biudžetų įvykdymą. Ir pirmiausia, aš norėčiau išsakyti kelias įvadinės pastabas. Kaip ir e, ankstesniais metais e, mūsų komitetas parengs šešias nuomonės dėl komisijos. Šiemet e, Europos audito rūmų nusprendė neteikti, nevertinti klaidų lygio aplinkosaugos, žuvininkistės, klimato kaitos srityje. Tačiau buvo patikta nuomonė dėl klaidų, kurių gali būti šioje srityje. Daugiausia tai yra netinkami finansuoti naudos gavėjai, veikla, projektai ir išlaidos. Kalbėdama apie aplinkosaugos generalinį direktoratą, aš norėčiau pasakyti, kad 2017 metais da, da, LIFE programa a, paminėjo savo da, 25-asias metinės ir kad pagal programas buvo skirta 222 milijonai eurų bendrai, finansu, bendrai finansuoti 139 naujus projektus. Pabrėžė, kad buvo vėluojama ir kad 2017 metais 5,8 procento mokėjimo atlikti po teisėtų terminų. Uh, 2016 metais tokių, me, tokių mokėjimų buvo 3,9 procentų, 2015 metais 12 procentų. Be to, šios programos vertinimas buvo pateiktas 2017 metais. Kai buvo atliktas laikotarpio vidurio vertinimas apimantis 2014-2015 metus, ne visi projektai dar buvo įgyvendinti. Toliau klimato kaita. 2017 metais nebuvo pasiekti visi užsibriežti tikslai, paaiškėjo, kad tik tai maža dalis visų priemonių atitinka aplikosaugos reikalavimus. Taip pat yra išsakytų nugastavimų nu, dėl reputacijos, dėl saugumo nuostatų silpnumo. Sveikatos generalinis direktoratas buvo atliktas e, trečiosios sveikatos programos vidurio laikotarpio vertinimas kuriame buvo pabrėžta, kad ši programa dar yra labai svarbi valstybėms narėms ir kad reikia stengtis kurti didesnę pridėtinę vertę. Uh, Taip pat nuomonės projekte yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad vidutinės klaidų lygis sudaro 2,5 procento bendroje maisto ir pašarų saugumo srityje. Ir tai yra daugiau nei numatytas, numatyta 2 procentų riba. Mes Manome, kad taip yra dėl to, kad kartais apskaičiuojant sąnaudas mokėjimo paraiškose netinkami skaičiai yra nurodyti. Ir prašėme, kad Renės direktoratas ištaisytų šias klaidas. Mes taip pat išnagrinėjome, kaip buvo naudojamos tiek finansinės, tiek žmogiškiai ištekliai. Ir paaiškėjo, kad 2017 metais kai kurios agentūros negalėjo pasiekti užsibrieštų tikslų dėl to, kad neturėjo tam pakankamai tam reikalingų išteklių. Be to, nuomonių projektuose kalbama apie e, kelis svarbius e, mokslinius ir techninius rezultatus, kurie buvo pasiekti ir kalbama apie taip pat agentūrų gyvendinamas įvairias svarbias iniciatyvas. E, svarbu yra pasakyti, kad audito rūmai pasakė, kad jie gavo racionalius patikinimus, kad 2017 m. penkių agentūrų metinės ataskaitos yra patikimos ir kad e, jose nurodytos um, operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Taigi mes galime pasakyti, kad remiantis turimas duomenimis mes galime pasidžiaugti tuo, kaip buvo gyvendinamo, kaip buvo naudojamos e, komisijos lėšos, nurodytos konkrečiose biudžeto eilutėse, kurios skirtose apsaugos aplinkai, klimato kaitai, visuomenės sveikatai ir maisto saugai užtikrinti 2017 metais. Mes siūlome patvirtinti komisijos bendrojo skirsnio ir penkių agentūrų biudžetų įvykdymą 2017 metais. O dabar aš norėčiau suteikti žodį šešėlėms pranešėjams ir e, kolegoms. Pone Kadenbach. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Valian už e, šešis e, nuomonės, e, nuomonės, šešias nuomonės jų projektus dėl 17 metų biudžeto patvirtinimo įvairioms agentūroms. Tai yra Envi komiteto kompetencijos klausimas. Aš džiaugiuosi, kad esu šešėlinė pranešėja kont komitete šitų visų struktūrų biudžeto patvirtinimo klausimų. Trumpai tariant, kalbant apie bendrą ES biudžetą, apie klimato, sveikatos generalinius direktoratus, apie aplinkos generalinį e, direktoratą, tai mes e, e, pritarėme, o Bendraime biudžete reikėtų pridurti pastraipą, kurioje būtų kalbama apie augalų apsaugos e, agentūrą, bei kai kurias kitus aspektus. Aš pasiūlysiu papildomą tekstą. Aš manau, kad e, sveikatos e, programos beveik visos buvo įgyvendintos. Aš tai buvo atsakingas e, sveikatos generalinis direktoratas, tai atsispindi nuomonėse. Aš e, taip pat esu pateikusi pastabų dėl 14 dalies, kur kalbama apie pernelyg e, aukšto lygmens, pernelyg dėlės prognozes, kurios būtų susijusios su klaidų lygmeniu dėl cheminių produktų agentūros, tai kai kurios e, įmonės e, tyčia ar netyčia yra sumažinusios e, kai kuriuos skaičius, bet tam reikėtų daugiau, kad išsiaiškintume tikrą padėtį, reikėtų daugiau išteklių. Strasbūrė balsuosime taip pat dėl maisto produktų ir dėl komisijos pasiūlymo papildyto parlamento pakeitimais. Turėsime balsuoti taip pat dėl papildomų užduočių numatytų EFSAI. Tam reikės taip pat papildomo biudžeto lėšų, kad ši agentūra galėtų veiksmingai dirbti. Dėkuoju, ponė Grostėt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, kas pasakyta visose jūsų pristatytose nuomonėse. Aš tik tai noriu e, kai ką pasakyti apie vaistų agentūrą. Čia nėra problemų dėl biudžeto patvirtinimo. Bus e, e, pateikta kai kurių pakeitimų, kurie susiję su biudžetiniais aspektais ir tie pakeitimai bandys apsunkinti šitos agentūros uh, darbą. E, jūsų nuomonės ketvirtas punktas, ponė Valian, aš pritariu turiniui. Ir čia yra akcentuojamas išteklių klausimas šitoje agentūroje. Mes e, šią agentūrą numatome naujas užduotis. Turint omenyje, kad reikės gyventi naują veterinarinį vaistų reglamentą, taip pat ši agentūra turės išsikelti, jinai praras dalį personalo reikės taip pat, kad jinai atliktų naujų užduočių sveikatos, ap, sveikatos apsaugos sektoriuje, tam reikia papildomų lėšų ir kol kas jos nėra užtikrintos, nes dabartinių lėšų nepa, nepakanka. Mes e, pabrėžėme, kad Europos komisija e, turi atsižvelgti iškylančius sunkumus šitai agentūrai, turint omenyje jos darbo platesnį pobūdį, kuris laukia jos. Dėkoju už paramą ir už jūsų komentarus. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Aš e, pateiksiu taip pat atitinkamų pakeitimų. Na, o dabar norėčiau paprašyti e, komisijos pasisakyti. Pone, pone Vakrų, dalyvavo mūsų posėdėje, bet yra ir kitų gal komisijos atstovų, kurie norėtų pasisakyti. Pone Vakrų, dėkoju. E, keletas žodžių aplinkosaugos generalinio direktorato vardu. Mes labai džiaugiamės e, e, jūsų pranešimu. Mes dėjome pastangas, kad, kad LIFE programa būtų gyventa kaip galima geriau. Ir mes e, susidurėme su vadinamoju paveldu, tai yra ankstesnio laikotarpio programomis čia ir e, mes e, turime įvesti duomenys ir rezultatus į laikotarpio vidurio vertinimą, taip pat ir į naująjį pasiūlymą šių metų ir taip pat pasiūlymą, kuris pateiktas DFP kontekste. Jūs uh, Taip pat e, kalbate pranešime apie mokėjimų vėlavimą, tačiau čia tas problemas galima pateisinti tuo, kad e, siekiant užtikrinti, kad sumokėjimas viskas būtų įvykdyta tiksliai, reikia daugiau laiko, kita vertus mūsų metinės veiklos ataskaitoje yra sakoma, jog klaidų lygis yra labai e, žemas, bet mes bandysime gerinti padėtį dar labiau ir šituo aspektu. Kaip jūs žinote, mūsų personalas buvo smarkiai sumažintas. Mes taip pat e, e, džiaugiamės tuo, ką jūs e, sakote šitais aspektais. Ir mes sakome savo metinėje ataskaitoje, kad mes bandysime užtikrinti geresnę sinergiją siekiant dar veiksmingiau gyvendinti LIFE programą ir siekti ir toliau gerų rezultatų. Tai tiek būtų iš aplinkos saugos generalinio direktorato pusės. Galbūt kas nors dar norėtų komentuoti. Taip, e, e, ponas Norma iš klimato generalinio direktorato. Mūsų direktoratas e, labai teigiamai žiūri jūsų nuomonės e, projektą. Jūs minėjote kovos su klimato kaitu pagrindinius aspektus. Kol kas mes dar e, nepasiekėme numatytų tikslų, tačiau mes tikimės, kad iki 20-ųjų pabaigos mes pasieksime labai ambicingą numatytą tikslą, bet tam reikės visų suinteresuotų pusių e, atsakingų išgyvendimą bendrų pastangų. Mes e, judame tinkame, tinkamą linkme. 19 <clears throat> metų biudžetas greitai taps e, galutiniu e, biudžetu ir mes numatome 20.1 procentą ir aišku, mes dar turime parengti 20 metų e, biudžetą ir yra tam tikros rizikos, ar viskas bus pasiekta, kas numatyta. Kalbant apie taršos leidimų e, sistemą, tai e, ši sistema kelia tam tikros rizikos, panašiai kaip e, atitinkamos sistemos bankų e, E, sektoriuje. Mes e, e, manome, kad čia standartai turėtų būti panašus taip pat kaip bankų sektoriuje. Ir mūsų labai plačios apimties veiksmų plane yra numatyta įvairių dalykų. Mes numatome kai kurias tarnybas perkelti šiais metais į Luksemburgą, taip pat siekdami užtikrinti rizikos vertinimą, mes bandome išsiaiškinti, kokios rizikos gali kilti E, įgyvendinus veiksmų planą. E, Ir 18 metų mūsų e, veikl, veiklos ataskaitoje mes dar mes, mes kalbame apie išlygos, išly, išlygos klausimą. sveikatos generalinio direktorato atstovas, mes manome, kad pateikta nuomonė yra labai turininga ir aiški. Aišku, kalbant apie visuomenės veikatos programas 17 e, metais įgyvendintas, tai gyvendinimas beveik 100 procentų buvo dėl klaidų procento, tai mes bandome maksimaliai pasinaudoti e, naujais finansiniais reglamentais. E, E, kuriais siekiama supaprastinti sistemą valstybėse narėse, kad viskas būtų paprasčiau ir valstybėms, ir, e, ir komisijai, ir kad sąnaudos mažėtų. Tai kaip tik mes dabar dedame daug pastangų, kad šitie klausimai būtų išspręsti, kalbant apie e, Europos vaistų agentūrą. Tai, tai yra atskiras atvejis dėl 19 metais susidariusios padėties šita e, agentūra turės e, spręsti ir personalo problemas, ir e, prioritėtų koregavimo problemas ir panašiai. Dėkuoju. Ar e, dar kas nors norėtų pasisakyti iš, iš kitų direktoratų, iš agentūrų? Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš esu aplinkosaugos agentūros atstovė. E, Mes taip pat labai džiaugiamės jūsų pranešimu ir man, manome, kad turint omenyje mūsų agentūros naujas užduotis, kurias jai reikės atlikti, e, mes turėtume turėti atitinkamą, atitinkamą dydžio personalą. Dėkuoju. Dar norėtų pasisakyti ponia Vakarų. Aš taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad Europos aplinkos apsaugos agentūros požiūrių. E, dėl jos komisija atliko vertinimą šiais metais ir jūs e, kitame pranešime jau galėsite e, pakomentuoti šį svarbų rezultatą. Taip pat dar galiu pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų pranešimui dėl Europos aplinkos saugos agentūros ir taip pat cheminių vaistų agentūros dėl e, reglamentų, už kuriuos esame atsakingos abie agentūros. Dėl e, atspariųjų teršalų reglamentų. Dėkoju e, terminai, e, pakeitimai 11 gruodžio dieną, 17 valanda, e, balsuosime gruodžio 21-22. Dėkuoju visiems, malonios e, dienos ir skanaus.